Η κυρία Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση. Labas rytas. Teskime posėdį. Pirmasis e, darbo atvarkės klausimas šį rytą yra gardinė pranešimas Europos reagavimas į nelaimės civilinės saugos ir humanitarnės pagalbos vaidmuo. Pradėsime šios dienos diskusiją suteikdami žodį pranešėjai. Pone Gardinį, jums keturioms minutėms suteikiamas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti komisijos atstovus. Turiu padėkoti visiems, kurie per uh, šias savaitės ir mėnesius padėjo renkti šį dokumentą, dėl kurio balsuosime šiandien. Manau, kad nuveikėme neblogų darbą. E, rezoliucijos projektas, dėl kurio šiandien balsuosime, yra tik, tikro bendrojo darbo rezultatas, bendradarbiaujant visoms parlamento politinėms jėgoms. Manau, kad e, suformavome tam tikrą bendrą poziciją šio klausimo atžvilgiu. Turime suvokti, kad gyvename tokiu laikotarpiu, kuomet nelaimių skaičius e, grėsmingai didėja. Nuo 1975 metų e, penkis kartus padidėjo nelaimių skaičius. 75 metais buvo 78, o šiandien jau per metus įvyksta beveik 400 nelaimių. Per pastaruosius 20 metų 90 tūkstančių žmonių e, nukentėjo nuo e, šių nelaimių, o Ekonominė žala siekia 211 milijardų eurų. Šis reiškinys yra tokio didelio masto, kad reikia veiksmingiau į reaguoti, reikia veiksmingesnių apsaugos priemonių. Visi prisimename Haičio žemės drebėjimo vaizdus Pakistano potvinius įvykius Japonijoje, taip pat ir Europoje dega miškai. Turime reikalų su uh, ugnikalnių įsiveržimais, pavyzdžiui, Islandijoje. Taigi Nereikia daugiau pavyzdžių, kad įsitikintume, jog šis darbas yra labai e, svarbus ir mes e, čia turime laikyti šį darbą dirbdami dviejų pagrindinių principų, tai yra solidarumo principo, kuris yra įtvirtintas Lisabono sutartyje ir subsidiarumo principo. Būtent vadovaudamėsi šiais dviem principais mes ir rengiame šį pranešimą. ES jau anksčiau aktyviai imdavosi veiksmų šioje e, srityje ir komisijos narės Georgijevos atliekamas darbas tai patvirtina, tačiau šiandien dar turime žengti kokybinį žingsnį į priekį, esame tam pasirengę, esame pasirengę pereiti nuo tokios neparengtos ad hoc reakcijos prie prevencinių veiksmų, nu, skirdami geresnį finansavimą, taip pat civilinės saugos srityje. Svarbu užtikrinti, kad tas kokybinis šuolis apimtų ne tik reagavimą, tačiau taip pat ir planavimo, pasirengimo atremti nelaimės darbus. Naudodamasi progą noriu atkreipti dėmesį į <clears throat> biudžeto diskusiją susijusią su naujosiamis technologijomis. Labai svarbu užtikrinti informacijos e, sklaidą, ryšių su piliečiams. Japonijos nelaimės pavyzdys mums aiškiai parodė, kad šios rytyje dar galima daug ką tobulinti iš komisijos tikimės ir e, raginame ją e, šioje srityje pateikti atitinkamus pasiūlymus susijusius su civilinė sauga. Ačiū, ponė Gardin, dabar žodis komisijos nariui. Uh, Aš pirmininkė esu labai dėkinga už tai, kad šiandien vyksta ši diskusija, esu dėkinga poniai Gardinė už tai, kad jį vadovavo rengiant šį pranešimą. Ji labai aiškiai pasakė, kad gyvename pasaulyje, kuriame e, nelaimių daugėja, jos tampa intensyvesnės, klimato kaita, gyventojų skaičiaus augimas, urbanizacija, taip pat terorizmas kelia mums didesnį pavojų. Metams bėgant matėme, kokį vaidmenį atliko Europos parlamentas, e, siekdamas, kad e, Europos piliečiai ir pasaulio piliečiai vadovautųsi solidarumo principu. Norėčiau e, paminėti keletą iniciatyvų. Euro, Europos kovos su miškų gaisrais taktinis rezervas, e, daugia šaliai bandomieji moduliai, taip pat transporto gebėjimų didinimas. Matome, kaip visa tai mums padėjo kilus ir kriziai Libijoje. Komisija taip pat labai rimtai vertina savo atsakomybę. Mes parengėme komunikatą, kuris dabar taps teisėkuros pasiūlymų ir čia labai tikiuosi Europos parlamento pagalbos. Tikimės, kad turiu pasakyti, kad šis komunikatas yra grindžiamas keturiais svarbiais principais. Pirmas - gerbti pagrindinį valstybių narių vaidmenį, užtikrinant savo piliečių saugumą ir saugą. Todėl mes savo komunikate įtvirtinome principą iš apačios į viršų. Valstybių narių ištekliai turi būti sutelkti, kai nelaimė ištinka valstybę narę ar trečiąją šalį. Antra, mes pripažįstame, kad turime sugebėti geriau numatyti riziką, kad galėtume ryštingai veikti, kai ta rizika materializuojasi. Taigi mes stipriname komisijos vaidmenį, taip pat pasitelkėme valstybės narės planuodami scenarius. Trečias dalykas. Manome, kad reikėtų nuo ad hoc atsako pereiti prie iš anksto suplanuoto, numatyto ir nuspėjamo atsako. Ir ketvirta Mes labai gerai suvokiame biudžeto apribojimus Europoje, todėl ieškome tokių būdų, kurie mums padėtų bendradarbiaujant sutaupyti lėšų valstybėse narėse. Ir dėl, dėl to mūsų parengtas pasiūlymas e, dėl mūsų pateikto pasiūlymo lėšos e, bus padidintos labai nežymiai nuo 25 iki 26 e, milijonų eurų. Noriu užbaigti štai kokią mintimį. Mes dirbame piliečių labui ir jų dauguma nori, kad mes e, reaguotume kilus nelaimėms. Dėkoju komisijos nariai. E, turėjome dabar išklausyti užsienio reikalų komiteto atstovo, pono Tokieš, tačiau jo nėra salėje, todėl iš karto pereikime prie ponios Strifler iš vystimosi komiteto. Ačiū pirmininkė, komisijos atstovė, kolegos e, Gamtinių katastrofų daugėjimas ir biudžeto apribojimai reiškia, kad ES turi sustiprinti savo reagavimo pajėgumus į katastrofas. Turime geriausiai panaudoti savo turimus išteklius po daugelio parlamento prašymų dabar kaip tik atėjo laikas, kad iki 2011 komisija pateiktų toli siekiančius pasiūlymus, kad, kad sukurtume tikrą Europos civilinės saugos tarnybą, pajėgas. Reikia iš anksto identifikuoti e, jos funkcijas, kad ES susidūrus su didelė katastrofa galima būtų pasinaudoti jos pagalba. Buvo kalbama apie daugiametę finansinę programą iki 2020 metų. Ten reikia susitelkti ties į pasirengimą apsaugai. Reikia užtikrinti, kad mūsų ištekliai būtų matomi, taip pat veiksmai vietoje būtų matomi, ypač kai kalbame apie ES simbolio panaudojimą e, kartu su nacionaliniais simboliais. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis ponui Stavrakakiui vieną minutę. Kolegos, prašau e, atsižvelgti į jums skirtą kalbėjimo laiką, kadangi e, po to mūsų laukia balsavimai. Pone Stavrakakį. Žodis Jums regionų plėtros komiteto vardu. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų darbą ir taip pat pasidžiaugti, kad daug dėmesio skiriama miškų gaisrų prevencijai. Taip pat e, džiaugiuosi dėl to, kad daugelis mūsų pastebėjimų buvo įtraukti į pranešimą. Svarbu kad solidarumo nuostata Lisabonos sutartyje numatyta e, galėtų pasitarnauti kaip tikrasis pagrindas stiprinant e, paramą valstybėms narėms katastrofos atveju. Norėčiau pakalbėti ir apie regioninių ir vietos valdžios institucijų vaidmenį ir atsakomybę. Taip pat būtina įvertinti tą naudingą patirtį įgytą regioninių lygių bendradarbiaujant. Taip pat noriu paminėti, kad pakrančių salos ir taip pat kalnuotos vietovės taip pat labai yra jautrios įvairiom katastrofom. Taip pat norėčiau, kad komisarė e, atidžiai pasižiūrėtų į pranešimo septintąjį punktą, kur kalbama apie dinamišką civilinės saugos politiką ES. Ačiū. E, Pone Stavrakakė, jūs iš tikrųjų laikėte savo kalbėjimo laiko, tikėkime, kad visi kiti taip pat elgsis. Dabar EPP vardu ponas Sybė. Äh, Čia pirmininkai noriu padėkoti pranešėjai. Jie parengė tokį pranešimą savo iniciatyvą, į kurį buvo įtraukti svarbiausi parlamentui klausimai, atsižvelgiant į komisijos teisės akto pasiūlymą Manau, kad e, svarbu diskutuoti apie principus ir neišpūsti per daug to pranešimo, e, pranešimo apimties. Kiekviena valstybė narė gali patirti vairias gamtės nelaimus, kurios sukelia didelės, padaro didelę žalą tiek humanitarinė, tiek materialinė žalą. Galime įsivaizduoti, kad to žalos mastai didės e, artimiausių metų, todėl yra logiška imtis e, veiksmų, sustiprintų veiksmų Europos mastu. Komisija savo teisės akto pasiūlyme jau atkreipė dėmesį į tai, kad reikia vadovautis principų iš apačios į viršų, tačiau Europai turi tekti svarbus koordinuojamas, koordinuojantis e, vaidmo, noriu paklausti komisijos narės e, apie įgaliojimus šioje srityje. Čia yra raginama vyriausiai įgaliotiniai prisijimti pakankamai didelę atsakomybę, tačiau e, aš baiminuosi, kad tokiu būdu e, galime įnešti labai daug sumaišties susijusiu su to, kas už ką yra atsakingas. Todėl šį klausimą turėtume išsiaiškinti visų pirma tam, kad po to galėtume greitai imtis veiksmų. Aš pats rengiau pranešimą dėl direktyvos susijusios su e, potvinių daroma žala. Manau, kad e, iš anksto tinkamai derindami veiksmus mes galėtume išvengti tiek humanitarnės, tiek materialinės žalos. Manau, kad komisijos narė greitai laiku pateiks atitinkamus pasiūlymus. Ačiū ponui Zyberiui. Socialistų frakcijos vardu ponas Lėnė dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos narė. Mes taip pat palankiai vertiname komunikatą dėl e, apsaugos nuo katastrofų pagerinimo Europos Sąjungoje, Europos piliečiai iš Europos Sąjungos čia laukia veiks, e, aktyvesnių veiksmų ir tarpusavio pagalbos nes anksčiau e, kildavo labai daug klausimų, matant vaizdus televizijoje apie gaisrus, miškų gaisrus pietų Europoje, kodėl mm, tiem žmonėms niekas nepadeda, turime pasinaudoti Europos pajėgumais, mes jų turime pakankamai tam, kad e, galėtume kovoti su nelaimių katastrofų padariniais ir šis pasiūlymas yra tinkamas geras žingsnis į priekį. Buvo minėta, kad nacionalinių pajėgumų nereikia keisti kažkokiais centralizuotais pajėgumais ES lygių, tačiau mums reikia užtikrinti geresnę sąveiką, e, derinti tarpusavyje geriau veiksmus. Taip pat turime labiau mąstyti, daugiau mąstyti apie prevenciją tinkamai E, pasinaudoti įvertinti turimą informaciją, siekiant užkardyti e, nelaimės, išvengti potvinių, išvengti galimų sausrų, kurios sukelia gaisrus. Ir aš tikrai džiaugiuosi, kad dabar e, vienu įpu mes galime organizuoti pagalbą įvykus nelaimėms tiek ES viduje, tiek ir e, pasitelkti ją e, iš už ES ribų. Aš pritariu kolegai Zeberiu, kad reikia iš karto išsiaiškinti, kas už kokias rytis yra atsakingas. E, taip pat manau, kad tie 24 greito reagavimo būriai turėtų būti pasirengę visą laiką reaguoti į nelaimės, taip pat ir vasaros metu, taip pat ir per kalėdas. Ir aš noriu padėkoti pranešėjai už puikų pranešimą. Ačiū ponai Lėnė. Pana pirmininkė, komisijos narė, mes esame patenkinti ponas Udžijas kalbą. Šiuo puikiu pranešimu dėkojame už gerą bendradarbiavimą įrengiant. Na, pasirinktas tolygus požiūris, kuris atspindimas šiame dokumente suderinant tarpusavį subsidarumo ir solidarumo principus, reaguojant į nelaimės ir užtikrinant civilinę saugą. Manome, kad reikia numatyti prognozuojamą ir planuojamą ES civilinės saugos sistemą, laikantis ir nepažeidžiant subsidiarumo principo, nekuriant papildomų virš valstybinių institucijų, kurios tikrai neprisidėtų prie šio darbo veiksmingumo stiprinimo. Patingai pažeidžiamose teritorijose, pavyzdžiui, e, salose, panašiose regionuose reikia e, gyvendinti siūlomas priemonės, e, užtikrinti solidarumo ir subsidiarumo tarpusavio sąveiką. Aš taip pat e, džiaugiuosi kitų kolegų, kalbėjusių apie ypatingas e, gyvūnės nelaimės, pavyzdžiui, miškų gaisrus poziciją. Ačiū dabar atsar frakcijos vardu, ponas. Pani komisarz, szanowni państwo. Černievski. Pone pirmininkė, komisijos narė, ponios ir ponai. Gerai, kad svarstame šį klausimą, nes e, gamtinių nelaimų skaičius pasaulyje padidėjo penkis kartus, tai susiję ne tik su Haičiu ar Pakistanu, tačiau taip pat ir Europa, Europos piliečiais, kurie tampa šių e, nelaimių aukomis patiria materialinę žalą. Ši iniciatyva yra labai naudinga, būkime atviri, valstybės narės ne visuomet gali spręsti šias problemas, taip pat ir mano valstybė Lenkija, jos vyriausybė nesugebėjo suteikti deramos pagalbos e, pastarųjų gam, gamtos nelaimių aukoms Daugelis žmonių prarado savo namus, turtą, įmonės patyrė daug žalos. Reikia suteikti realią pagalbą, nes gamtos nelaimių aukos nesitikė simbolinių gestų, jos tikisi tikros pagalbos ir jeigu ES galėtų ją suteikti, būtų labai e, svarbu. Reikia galvoti ne tik apie pagalbą įvykus nelaimėms, reikia kalbėti apie nelaimių prevenciją, pavyzdžiui, e, užkertant kelią miškų gaisrams ir potvinius. Aš laikiaus kalbėjimo laiko, ponė pirmininkė. Pirmininkė. Dabar mano sąraše žaliųjų atstovas yra ponas Trumpopoulos, tačiau dabar suteiksime GUE frakcijos atstoviai poniai Debrun žodį. Ačiū, norėčiau padėkoti Elizabet Gardinį už jos pranešimą ir gerai atliktą darbą, taip pat už puikia bendradarbiavimo dvasia, atsižvelgimą į teikiamus pakeitimus. Nelaimė masto mažinimas yra svarbi e, tvaraus vystimosi sudėdamoji dalis. Jeigu užtikrinsime tokį vystimosi, tai galėsime išsaugoti labai daug žmonių gyvybių, sumažinti socialinę, ekonominę ir aplinkosauginę žalą, kurią daro gamtinės nelaimės, taip pat e, ir e, žalą, kurią patiria technologinės aplinkosauginės struktūros. Aš raginu valstybės narės daugiau investuoti e, į e, galimybę reaguoti gamtinės nelaimės, remiantis solidarumo dvasia, <clears throat> nusekliai ir aiškiai kurti e, reagavimo į gamtinių nelaimių sistemą Europoje. Svarbu koordinuoti veiksmus, jeigu norime teikti veiksmingą humanitarinę pagalbą. Taip pat turime remtis tokiais principais kaip nešališkumas, neutralumas ir nepriklausomybė, nepriklausomumas. Privalome užtikrinti, kad būtų laikomasi tarptautinės humanitarinės teisės nuostatų, kad uh, E, pagalba teikiama gamtinio nelaimė aukoms nesivadovautų vien tik tai politiniais e, principais, tačiau vadovautųsi tarptautinės humanitarnės pagalbos teikimo principais. Ačiū. Dėkuoju, kitas kalbėtojas, ponas Rosi iš FD frakcijos. Ačiū pirmininkė. Kolegos, noriu prisijungti prie tų, kurie gyrė ponę Gardinį, nes ji tikrai puikiai padirbėjo. Žinoma, visi suprantame, kad kai kyla e, stichinė ar žmogaus sukelta nelaimė, žinoma, geriausias dalykas būtų prevencija, tačiau e, ne visada tai įmanoma, todėl reikia sugebėti kaip galima greičiau ir efektyviau reaguoti. naujoji sutartis leidžia Europai veikti ir civilinės saugos rytyje. Todėl labai svarbu, kad steigtume e, pagalbos centrus, kurie veiktų ištisą parą. Žinoma, nenorime, kad būtų dubliuojamos pastangos arba operatyviojo arba politinių lygių. Todėl reikia prisiminti, kad solidarumo principas reiškia, kad visos valstybės narės turi prisidėti, kad šitos, šis projektas būtų sėkmingai įgyvendintas. Neturi būti jokių kliučių. Turime įsikišti kaip galima greičiau, kaip galima veiksmingiau. Taip pat reikia krizių laikotarpių mažinti ir išlaidas. Ačiū. Toliau ponas Obermaier, pusantros minutės neprisijungusių narių vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, svarbu padidinti apsaugos nuo nelaimių veiksmingumą ir pasimokyti iš paskutinių naujausių katastrofų ir atsisakyti brandolinės energetikos bei e, naftos grėžimo atviroje jūroje. Taip pat e, manau, kad atsisakius šių technologijų galėtume išvengti nemažų, nemažai e, nelaimių, kaip pavyzdžiui, purvo nuošliaužų Vengrija. Iš esmės, manau, kad reikia laikytis e, principo, kad svarbiausia yra mokėti patiems savo padėti ir e, e, užtikrinti tokiose šalyse kaip Vokietija, Austrija, Pietų Tirolija atitinkama infrastruktūra, kurią naudojantis būti, būtų galima e, išvengti, užbėgti už akivaizdoms katastrofoms. Aš pats asmeniškai, būdamas 40 metų savanorių gaisrininkų, turiu atitinkamos patirties. Pa dabar pusantros minutės kalbėsiu žaliųjų vardu ponas Turemopolis. Και όλους τους συναδέλφους που συνέβαλαν στη σύνταξη αυτή. Kolegos, visų pirma noriu padėkoti pranešėjui ir kolegoms, kurie prisidėjo prie sėkmingo šio pranešimo rengimo. Šiame pranešime yra akcentuojama būtinybė Europoje stiprinti kovos su nelaimėmis priemonės, e, skiriant didesnį finansavimą ir aktyvuojant Europos solidarumą. Turime prisiminti, kad nelaimės tampa vis dažnesnės ir vis e, stipresnės. Taigi mums reikia europinio nelaimių valdymo. Turime skirti dėmesio ir prevencijai, ir reagavimui į nelaimės. Galėtume sutaupyti laiko ir pinigų, jei daugiau investuotume į prevenciją, o ne leistume lėšas ekspaust. Pažvelgiai tai, kaip vyksta klimato kaita, su suprasime, kodėl nelaimių daugėja, kodėl jos dažnėja. Manau, kad gamtinių išteklių apsauga, kova su klimato kaita būtų racionali investicija. Tai padėtų mums išgelbėti nemažai gyvybių. Todėl mūsų pakeitimuose būtent apie tai ir yra kalbama. brandolinės atlikos, kitos pavojingos medžiagos turi būti sutvarkomos, kol dar nepadarė žalos aplinkai. Ir negalime leisti, kad Europos, Europoje mm, pasitaikytų tokių nelaimių kaip Fukushimos katastrofa. Ačiū, dabar grįžtame prie kalbėtojų sąrašo. Toliau kalbės pana Šnelhart. Dvi minutės. Ačiū, pane pirmininkė, tai galvojau, kad mane išbraukite iš kalbėtojų sąrašų, šiau malonu, kad vis tiek suteikėte man žodį. Pirmiausia, dėkoju pranešėjai, poniai Gardinį, už trumpą ir aišku pranešimą, e, kuriame kalbama apie e, aiškės mūsų laukiančias užduotis. Pranešime yra pateikiamas nuorodas į 16 teisės aktų, kurie buvo priimti e, iki šiol kovos su uh, katastrofomis ir gamtos nelaimėmis rytie. Manau, kad teisės aktų jau galbūt ir pakanka, tačiau dabar Europoje susidurėme su kitokia padėtimi, daugiau nelaimė vyksta aplinkos saugos rytyje, e, teroristiniai išpoliai vyksta, todėl būtina juos reaguoti, todėl manau komisija pasirinko teisingą požiūrį, rengdamasi pateikti pasiūlymą dėl teisės aktų E, buvo minėta ir minima, kad reikia svarbesnį vaidmenį suteikti valstybėms narėms, tai jeigu, jeigu mes norime kurti e, reagavimo į nelaimės centrą, e, tai reikia koordinuoti veiksmus komisijos lygių ir tokio požiūrio turėtume laikytis. Labai svarbu užtikrinti deramą tinkamą finansavimą, tačiau dar svarbiau yra stiprinti e, esamų struktūrų veiksmingumą, taip pat ir atsisakant e, tam tikro finans, padidinto finansavimo. Dar ketas minčių dėl e, kovos su nelaimėmis fondu. Yra daug teikiamų pasiūlymų, kaip reikėtų keisti šio fondo lėšų panaudojimą, tačiau aš manau, kad reikia viską palikti taip, kaip yra dabar. Ačiū. Dabar kitas mūsų kalbėtas yra pana Estrela, kalbės dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Mes jau kažkelintą kartą šiuose parlamento rūmose kalbame apie nelaimės elgiamės visai teisingai, kadangi e, tų nelaimių yra vis daugiau ir jos padaro vis daugiau žalos. Aš sveikinu komisijos narės Georgievos iniciatyvą, ji labai naudinga, taip pat noriu pasveikinti ir mūsų pranešėją, ponę Gardinį. Mūsų frakcija sutinka, kad klimato kaitos labai svarbu atlikti klimato kaitos analizę, pažiūrėti, kaip klimato kaita veikia, e, kiek lemia dažnėjančias nelaimės. Lisabonos sutartytis mus įpareigoja stiprinti mūsų atsaką į nelaimės. Tas atsakas turi būti tvirtesnis ir geriau koordinuojamas bei veiksmingesnis. Taigi svarbu e, numatyti Europos atsaką į krizinės situacijas yra pateikta mintis įsteigti Europos reagavimo į nelaimės centrą. Manau, kad mintis turėti operatyvinio reagavimo centrą, kuris veiktų ištisą parą, yra tikrai gera. Ir būtų galima bendradarbiauti ir su valstybių narių paskirtais kontaktiniais centrais, kurie veiktų nuolat. Džiaugiuosi, kad e, pranešėja pateikė pasiūlymų dėl bandomųjų projektų. Jais yra, pranešime yra akcentuojama tai, kad e, bandomųjų projektų metu turėtų būti numatyti rezerviniai orlaviai, kurie padėtų kovoti, pavyzdžiui, su miškų gaisrais. Manau, kad tokie projektai turi būti tesiami. Lisabono sutartyje taip pat yra ir nuostata dėl solidarumo. Solidarumas yra labai svarbus reaguojant į stikinės nelaimės, į įvairias nelaimės. Mes e, dėl šio klausimo esame pateikę keletą pakeitimų. Ačiū. Ačiū, ponė Estrela. Dabar ponas Paniotov, tačiau jo taip pat nėra salėje, todėl iš karto periname prie pono Vlašak. Pusantros minutės, prašau neviršti laiko. Pirmininkė, kolegos, mes žinome, kad jeigu katastrofos padariniai yra tinkamai tvarkomi, tinkamai reaguojama, galima išgelbėti daug gyvybių ir išvengti daug žalos. Taigi prevencija yra pats geriausias sprendimas. Ypač tada, kai kalbame apie žmonių sukeltas nelaimės, pavyzdžiui, Fukushimos e, katastrofą arba naftos išsiliejimą Meksikos įlankoje. Reikėtų skirti ypatingą dėmesį klimato kaitai ir ekologiškos ekonomikos kūrimui. Tai padėtų smarkiai sumažinti ir gaivalinių nelaimių, ir žmogaus sukeltų nelaimių skaičių. Norėčiau padėkoti pranešėjų už jos atliktą darbą Mm, šią labai sudėtingą, bet labai svarbę temą. Iš tikrųjų, sunku būtų rasti bendrų gairių, kaip elgtis e, tų visų skirtingų reiškinių atveju. Ačiū. Ačiū. Toliau žodis ponui Blum. Vieną minutę. Aš į e, e, jaučiuosi kuklus atstovaudamas e, šaliai, kuri išrinko ministrų pirmininkų Škotą. Taigi e, turiu jaustis kiek susikuklinęs, tačiau bet kuriuo atveju su britišku humoro jausmu, ko niekas negali atimti, e, laukiu iš tos vietos, kuri sukūrė žuvinkystės politiką žemės ūkio politiką ir kitas nesėkmingas politikas, taigi dabar ji kuria atsako į krizės strategiją. Taigi negaliu pasakyti, kad labai nekantrauju pamatyti, kaip ateityje viskas klostysis. Man tik įdomu, kokią nesąmonę padarysite su šita strategija. Ačiū. Po Blūmui dabar poniai Grosite atskiriamas dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Kolega, kolegė Gardini labai puikiai e, savo pasisakymę paaiškino, kad čia kalbame apie solidarumą ir subsidiarumą. Taip pat turėčiau pridurti ir veiksmingumą, kadangi, kaip minėta, e, katastrofų ES teritorijoje vis daugėja, todėl svarbu, kad galėtume apjungti savo pastangas. Be to, mus įkvepia e, Mišelio Barnie 2006 parengtas puikus pranešimas, kuriame sakoma, kad ES turi tam tikras priemonės ir turėtų jomis pasinaudoti kad sukurtų tam, tikras, e, Europo, tam tikrus Europos civilinės saugos padalinius. Tai yra svarbu, kad galėtume greičiau ir veiksmingiau reaguoti. Reikia pasinaudoti geriausiomis turimomis technologijomis, turime Galilėjo programą, kitas programas, taip pat telekomunikacijas. Tai reikštų, kad turime greitą prieigą prie informacijos kurios mums reikia, kad kaip galima greičiau reaguotume. Dėl telekomunikacijų. Norėčiau Jums priminti, koks svarbus yra Europos mm, nelaimės pagalbos numeris 112. Kasdieną juo naudojasi tūkstančiai europiečių, todėl labai svarbu, kad geriau informuotume savo piliečius, kad jie žinotų apie jiems prieinamus e, instrumentus. Panios Gardini pranešimas parodo, kad galime radikaliai pakeisti savo darbo metodus, nekeičiant egzistuojančių struktūrų. Aišku, reikia atsižvelgti į subsidiarumą, tačiau taip pat reikia susitelkti į turimus išteklius, nekuriant brangių ir neadekvačių struktūrų. Raginame komisiją, kad ji užtikrintų, jog dabartiniai ištekliai būtų veiksmingai koordinuojami. Komisarė, sakėte, kad laukiate mūsų parlamento paramos. To, tą jums galiu pažadėti. Ačiū. Poniai Groste, dabar žodis pusantros minutės ponui Arsenis. Ačiū, pirmininkė. Uh, Komisarė, norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie sunkiai dirbo rengiant šį pranešimą. Tai yra pranešimas, kuriame pavyko pasiekti plataus konsensuso pono Stavrakakio ir taip pat pranešėjos dėka. Tai yra antrasis pranešimas civilinės saugos tema per trumpą laiką. Taip pat buvo parengtas e, Europos miškų apsaugos pranešimas. Miškai taps labai svarbiu įrankiu kovojant su klimato, klimato kaita, todėl svarbu, kad paruoštume savo visuomenę e, kovai su klimato kaita. Miškų gaisrai, potviniai ir kiti gamtos reiškiniai paveikia visą Europą. Jie nepripažįsta sienų, todėl reikia numatyti Europos lygio priemonės kovai su jais, a, a, reakcijai į juos. Aš norėčiau sužinoti, ar dėl miškų apsaugos bus nueita dar toliau nei tik baltoji knyga. Ar bus priimtas koks nors teisės aktas. Taip pat, manau, reikia preve, tinkamų prevencinių teisės aktų skirtų miškų gaisrų prevencijai. Šie, šie ekstremalūs reiškiniai reikalauja lankščios reakcijos. Dažnai vietos valdžios institucijos nepajėgia vienos susidoroti, reikia Europos lygio e, reakcijos. Toliau kalbės ponas Gerins. Merci, madame la présidente il n'y a pas trente six façons d'améliorer la capacité de réaction. Mes neturime 37 tūkstančių įvairių skirtingų galimybių stiprinti bendradarbiavimą. Kovojant su nelaimėmis reikia koordinuoti geriau e, veiksmus ir e, nuolat keistis informaciją siekiant e, švekti dvigubo darbo, kad būtų galima veiksmingiau pasinaudoti ES turimomis lėšomis, taip pat reikia gerinti administravimą. Tai yra pagrindinis kliūtis, kurios e, trukdo geriau derinti šios principus Europos Sąjungoje. Pone Georgieva, ar e, galėtumėte paminėti priemonės, kuriamis būtų skatinamas šių tikslų įgyvendinimas Europos Sąjungoje remiantis Lisabonos sutarties nuostatams? Labai ačiū. Žodis Gutierės Kortinės pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios Gardinė pranešimas parengtas gerai, įdėta daug pastangų, tačiau be prevencijos man būtų buvę e, malonu, jeigu būtų pranešime atkreipusi dėmesį į pasiekmes gaivalinių nelaimių. Pavyzdžiui, vykus žemės drebėjimui yra labai svarbu išgelbėjus žmonių gyvybės, po to vėl atstatyti sugriautus miestus. Tie procesai e, trunka labai ilgai, nes tai miestai, kurie buvo statomi tūkstančius metų ir staiga per kelias dienas per žemės drebėjimą jie buvo sugriauti. Taigi reikia numatyti tam tikrą struktūrą ES, kuri akumuliuotų visą informaciją susijusią su tokiais atstatymo e, darbais, e, ją įvertintų. Reikia statyti taip pat mums ir energiją taupančius metus, negalime palikti piliečių likimo valiai, reikia koordinuoti savo veiksmus, labai svarbu koordinuoti, o ne komisijos narė atstatymo darbus, prevenciniai darbai siekiant išvengti potvinių, yra naudingi ir būtini, tačiau kyla klausimas, kaip galima užkirsti kelią tiems potviniams, o dar svarbiau, dar svarbesni yra veiksmai e, jau po katastrofos, po to, kai išgelbėjama, išgelbėjama žmonių gyvybės. Ačiū, ponia Gutierės, ponia Hübner, pusantros minutės kalbės. Labai ačiū mūsų frakcijos vardu kolegijai Gardinė kuri parengė labai puikų pranešimą, kuriame atspindimi visi prioritetai, ES gebėjimas reaguoti į nelaimės prisidės prie piliečių saugumo pojūčio didinimo, tačiau taip pat mūsų laukia labai daug darbų tarptautinėje arenoje, siekiant geriau vykdyti humanitarės pagalbos ir gelbėjimo veiksmus tose šalise, kurias ateitie gali nukentėti nuo nelaimės Europos e, reagavimo į nelaimės centro įkūrimas čia yra labai svarbus, tačiau tikiuosi, kad valstybės narės išlaikys tam tikrą savarankiškumą, disponuojant e, e, gelb, turimomis gelbėjimo struktūromis, galėdamas pasitelkti čia ne tik solidarumą, tačiau taip pat ir savanoriškumo principą reagavimo į nelaimės centrai daugelį valstybių norėjau dabar reaguoja, galima būtų jų patirtį perkelti į Europinį centrą, geriau derinant tarptautinių lygmenių vykdomus veiksmus ir apskritai gerinant sąveiką. Taip pat įvairūs scenarijai turi būti rengiami, rengiantis įvairioms nelaimėms tiek ES viduje, tiek ir už jos ribų kovos su nelaimėmis. E, centro veiksmų derinimas su tokiais centrais veikiančiais kitos, kitose šalise yra būtinas. Ačiū, pana Deverak, pusantros minutės. Ačiū, pana pirmininkė. Europos Sąjunga pastaraisiais metais nukentėjo nuo nenumatytų nelaimių. Aš norėčiau tačiau prieš dešimt metų įvykusi sprogimą AZTF Tulūzoje paminėti. Reikia stiprinti europinį solidarumą, tai yra galimybė stiprinti solidarumą tarp Europos tautų. Daug metų Europa bando taip pat e, bendrai taikyti įvairias kovos su nelaimėmis priemonės, dabar pribrendo laikas tą padaryti iš tikrųjų, kad išvengtume tolesnių katastrofų. Visas turimas galimybės, tiek finansinės, tiek žmogiškasis turime sutelkti, kad užkirstume kelią nelaimėms. Pone komisijos narė. Turime vadovautis, turime užtikrinti kovos su nelaimiu prevencija. Labai gaila, kad atitinkama palidovų programa daugiau e, nebus įgyvendinamas, tai būtų buvusi labai svarbi priemonė užkartant kelią nelaimėms. Norėčiau paraginti katastrofą e, komisiją persvarstyti savo e, sprendimą, nes tai būtų galima sukurti daugiau prietinės vertės. Dėkoju pranešėjai Gardinį už puikų pranešimą, manau, kad jam pritarsime ir galėsime pademonstruoti solidarumą piliečių atžvilgių. Dabar prasidės pasakymai pagal procedūrą, prašau žodžio. Mažai kolegų užsiregistravo, ne visiems galėsiu suteikti žodį. Trims EPP e atstovams suteiksiu žodį, vienam kairiųjų atstovam, kairiųjų atstovai ir, ir trims socialistams. Pirmasis ponas Skūrija, ne ilgiau nei vieną minutę, prašau signor presidente eh, onorevoli colleghi per šią vieną minutę žinoma visų pirma norėčiau padėkoti poniai gardini už puikiai parengtą pranešimą. jai <clears throat> padėjo ir kitos institucijos ir agentūros dirbančios šioje srityje. Tačiau manau, kad mes turėtume žengti dar toliau. Turime Europos lygių organizuoti civilinę saugą be jokių dubliavimus ir be jokių spragų. Kalbėdami apie Europos, kalbame apie ES vaidmenį daugelį sričių. Būtent šis rytis yra ta, kurioje reikia daugiau Europos. Reikia E, vieningo, gerai koordinuoto atsako visoje Europoje. Tas atsakas priklauso nuo solidarumo, nuo žmonių noro padėti. Mes dabar kaip tik gyvename savanoriškos veiklos metais, taip pat Lisabono sutartėje yra įtvirtinta nuostata dėl solidarumo. Noriu padėkoti komisijai už tai, kad jie atsižvelgė į tai ir paprašė biudžeto padidinimo. Ačiū dabar ponė Donžyla, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. ES solidarumo fondas iš esmės veikia gerai, tačiau e, per pirmus metus įgyta patirtis rodo, kad tas fondas turi ribo, apribojimų ir trūkumų. Dauguma trūkumų yra susiję su tuo, kad neįmanoma įgyvendinti greito atsako naudojantis fondų. Taip pat trūksta kriterijų, kuriais vadovaujantis būtų galima pasinaudoti fondų, taip pat nėra tiksliai apibrieštos gaivalinės nelaimės. ES turi finansuoti projektus tose regionuose, vietovėse, kurias paveikė nelaimės, tačiau fondų panaudojimas yra problematiškas. Todėl manau, kad pagalbos skirimas remiantis pirminiu žalos įvertinimu toms šalims, kurias paveikė nelaimės, tikrai būtų tinkama iniciatyva. Dėkoju poniai Dančila. Dabar ponia Fereira, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Komisijos narė. Prieš vienerius metus, 2010 m. rugsėjo mėnesį, šio parlamento dauguma patvirtino mano pranešimą dėl bendrijos atsako į mm, gaivalinės ir žmogaus sukeltas nelaimės. Mes kalbėjome apie prevenciją, apie tai, kai, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti prevencijai, kadangi prevencija gali padėti užkirsti kelią daugeliui nelaimių. Šiame pranešime kalbame apie tinkamą atsako finansinę sistemą. Finan, tais finansais būtų galima pasinaudoti siekiant apsaugoti e, miškus, pakrantės, hidrogeografinės baseinus, taip pat būtų galima padėti ir ūkininkams, kurios paveikia nelaimė. Taip pat buvo kalbama apie iš ankstinio įspėjimo sistemą. Praėjo vieneri metai ir nieko dar nepadaryta. Mes tik kalbame apie bendradarbiavimą, tačiau turime prisiminti, kad dar reikia daug ką padaryti, ne tik kalbėti. Ačiū, pirmininkė, prašau neviršyti vien, jums skirtos vienos minutės. Dabar ponas Paška. Pone pirmininkė, pone komisijos narė, mūsų šalyje sakoma, kad e, nelaimės atsitinka tarp žmonių, o ne kur nors kalnuose. Labai svarbu todėl suteikti pagalbą kaimininėse šalise įvykus nelaimiai. Mes palankiai vertiname komisijos iniciatyvą įsteigti pagalbos nuo nelaimių centrą ES lygių kuris koordinuotų teikiamą humanitarinę pagalbą, būtų centrinė institucija, kuri koordinuotų materialinės ir humanitarinės pagalbos teikimą. Manau, kad e, būdami tinkamai pasirengę įvykus nelaimėms galėtume veiksmingiau į jas reaguoti ir apsaugoti savo piliečių sveikatą. Ponas Matula europeană și cetățenii ei se confruntă Europos piliečiai susiduria su vis dažnėjančiomis gamtinėmis katastrofomis, kurios yra vis rimtesnės. Nelaimės, kurios paveikia visas pasaulio valstybės, um, įrodo, kad būtina sukurti instituciją, kuri greitai reaguotų į nelaimės. Nelaimė išvengti negalima, bet jas galima suvaldyti rizika susijusi su gamtiniais reiškiniais galėtų būti sumažinta pritaikant įvairias prevencinės priemonės. Finansinė parama siekianti daugiau nei 2 milijardus eurų skirta 2080 laikotarpiu iš solidarumo fondo įrodo, kad ES bando padėti. Tačiau sunku užtikrinti, kad tie pinigai pasiektų nukentėjusiuosius. Todėl reikia sukurti mechanizmą, kuris padėtų anksčiau ir greičiau tiems žmonėms gauti pinigus. Ačiū ir sveikinu ponę Gardinį. Ačiū. Dabar žodis ponui Taboidi. át a vörösiszap tragédiáját ezt az ipari katasztrófát mi. ačiū pirmininke mes matėme, kaip prieš metus Vengrijoje įvyko pramoninė nelaimė ir dėl to labai gerai žinome, kokia svarbi yra Europos pagalba. Savanoriška pagalba taip pat labai padėjo Vengrijai. Mes buvome naudos gavėjai, tačiau tuo pat metu matėme, kokia paskira neorganizuota kartais būna ta pagalba, todėl dabar suprantame, kaip svarbu sukurti koordinuotą centrą Europos lygių. Todėl norėčiau padėkoti visiems parlamentarams už paramą šiam pranešimui. Mums reikia išmokti, ištarti beje ponios komisarės vardą, ponia Georgieva, tai yra labai svarbu taip pat. Dabar norėčiau pakalbėti apie kai kuriuos valdžios atstovų pasisakymus. Vengrijos nelaimės atveju žala buvo šešis kart didesnė nei verslo to vertė. Ačiū Jūs viršėte kalbėjimo laiką. Dabar žodis poniai Lukaševskai. Bardzo ważna jest szybka i skoordynowana Ačiū, pirmininkė. Komisarė, atsižvelgiant į tai, kad nelaimės vis dažnėja, labai svarbu veiksmingai ir koordinuotai jas reaguoti, kad užtikrintume, jog turimi ištekliai būtų panaudoti kaip galima optimaliau. Tai vienintelis kelias, kaip galėtume apriboti materialinę žalą ir žalą žmonėms. Džiaugiuosi matydama, kad regioninės institucijos taip pat minimos. Aišku, jos atsiduria pirmose gretose, kovojant su pirminė e, nelaimė padaryta žala bei e, šalinant jos padarinius vėliau. O kalbant apie lėšų panaudojimą, man neprimtina, kad kartais metų metus e, aukos turi laukti finansinės paramos. Norėčiau padėkoti pranešėjai ir išsakyti viltį, kad uh, visi pareiškime išsakyti pasiūlymai bus įgyvendinti ir kad mes veiksmingiau reaguotume ateityje į nelaimės, sakantis kalbėtojas. Mūsų nacionalinės priemonės vis labiau ribojamos biudžeto. Iki dabar reagavimas į nelaimės buvo neorganizuotas ir per daug biurokratiškas. Todėl svarbu koordinuoti visą sistemą. Labai svarbu, kad šiame pranešime e, pateikiamos tinkamos gairės. Reikia didinti veiksmingumą e, priemonių. Taip pat reikia apsispręsti, ko reikia atsisakyti, o ką norime palikti. Reikia ypatingą dėmesį kreipti į stebėsiną, taip pat švietimą ir apmokymus. Taip pat padidinti mūsų procesų lankstumą, kad visa sistema būtų veiksmingesnė. Svarbiausia sąlyga yra subsidiarumas ir finansinių ir materialių priemonių prieinamumas. Taip pat nedarėtų pamiršti, kad civilinė sauga visiškai atitinka ES e, intervencijos filosofiją. Ačiū. Ačiū. Paskutinis kalbėtojas, ponia Kosta, vieną minutę jums. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai ir komisariai ir pasakyti, kad sutinku, jog mums reikia požiūrio iš apačios į viršų, Europos lygio požiūrio, taip pat koordinavimo centro apjungiančio mūsų bendrą patirtį kovojant su nelaimėmis Europoje. Taip pat, aišku, reikia sustiprinti nacionalinį, vietinį bendradarbiavimą. 112 nelaim... pagalbos numeris, vieningas pagalbos numeris Europoje. Galima fragmentuoti šį numerį Galima skambinti skirtingais e, numeriais, jei, sakykime, ištiktų gamtinė katastrofa arba gaisras. Galėtume pasitelkti modernesias technologijas, modeliuodami įvairias galimas nelaimės. O kalbant apie civilinę saugą, mums reikia pabrėžti socialinius pokyčius, kurie įvyko Europos visuomenėse. Mes senėjame, dažnai esame susitelkę miestuose, vis daugiau užsieniečių gyvena Europoje. Ir į visą tai taip pat reikia atsižvelgti, šią pažeidžiamą visuomenę taip pat reikia e, apginti. Ačiū dabar žodis komisariai Georgievai. For... Labai ačiū už puikius komentarus ir pasiūlymus. Dėl pasiūlymo dėl teisės akto norėčiau sugrupuoti savo atsakymus, pradėdama pirmiausiai nuo pasiūlymų, kaip e, užtikrinti tikrus e, Europos pajėgumus. Pone Stifler šį klausimą pirmoji uždavė. Taip pat pone Grostet klausė, kaip tai susiję su Barnie pranešimu. Mes siūlome integruoti valstybių narių pajėgumus Ir čia galbūt daugiau žodžiai. Arbai, kalbant apie sąsąją su Barnie pranešimu, iš kurio mes perėmėme 12 pasiūlymų, jo pagrindinė mintis yra integruoti valstybių narių pajėgumus, tačiau e, ten buvo siūlomas požiūris iš viršaus į apačią, o mes e, siūlome vadovautis principu iš apačios į viršų. Valstybės narės pritarė šiam pasiūlymui, ypač tos valstybės narės, kuriuose nacionaliniai reikalavimai yra tokie, kad uh, Didžiausia įtaka daro ne e, nacionalinės centralizuotos struktūros, e, regioninės institucijos. Mes norime vadovautis panašių požiūrių. Aš noriu pabrėžti, kad mes nelaukiame, kol bus teikiamas pasiūlymas dėl teisės akto. Mes jau padarėme nemažai pažangos valstybėse narėse, kai pradėjau savo darbą ES lygmenių. Veikia apie 40 modulių, e, o šiandien jau turime 124 modulius ir veikia e, aš, daugiau nei 8 koordinavimo komandos. Mes e, tokiu būdu bandome reaguoti į poreikius. 2010 vien šiais metais 28 kartus pasinaudojame civilinės saugos mechanizmu. Palyginimui galiu pasakyti, kad ankstesiais metais šio mechanizmu naudojamės 2-3-4 kartus, šiais metais 11 kartų jo pasinaudojame ir yra tikimybė, kad padarysime tą dar kelis kartus. Ponai Arsenis ponė Debrun ir kiti kalbėjo apie e, pasirengimo kovoti su nelaimėmis ir prevencijos svarbą. Žinoma, svarbą žinome, kad vienas euras investuotas į prevenciją duoda nuo 4 iki 7 eurų naudos. E, po, tačiau prevencija Europoje ir kit, likusio pasaulyje skiriasi. Ką tik grįžau iš kelionės iš, viesnagė, iš viešnagės Vašingtone, kur kartu su Japonijos vyriausybė ir pasaulio banko atstovais svarstėme pasirengimo ir prevencijos e, klausimą pasaulio mastu, siekdami, kad e, jam būtų teikiama pirmenybė visame pasaulyje ir toliau imsime struktūrinių veiksmų, daugiausiai e, dėmesio skirdami prevencijos sektoriui, kai padarysime, e, kai padarysime pakankamos pažangos operacinėse veiksmuose, mes pateiksime atitinkamą pasiūlymą dėl teisės akto šioje srityje. Daugelis mūsų prevencinių veiksmų yra labai svarbus e, kovojant su potviniais, miškų gaisrais, siekiant išsaugoti miestų ir kaimo vietovių ekologinės sistemas. Pone Arsenis, tikrai pamatysite, kad e, miškams mūsų prevencinėme darbe skiriamas labai didelis dėmesys. Mokymo srityje komisija padarė didelės pažangos pastarai penktadienį lankiausi Varšuvoje, kur vyko atitinkamos e, prevencinės pratybos Karpateks. E, manau, kad būtent civilinės saugos struktūrų bendradarbiavimas yra labai svarbus, siekiant apsaugoti mūsų materialinį turtą ir žmonių gyvybės ir komisija šios rytie dės daugiau pastangų. E, ponui Lenį ir ponui Zyberiui noriu atsakyti dėl koordinavimo su su vyriausiai galiotinė noriu pasakyti, kad šiuo metu esame jau daug toliau pažengę į priekį, siekdami pasiskirstyti kompetencijas Noriu pasakyti, kad du trešdaliai civilinės saugos veiksmų pastaraisiais metais buvo vykdomi ES viduje ir vyriausiai galiotiniai užsienio politika ir saugumo klausimams čia net, joks vaidmuo neteko. E, kadangi vyriausiai įgaliotinė atlieka politinio ir e, gynybos klausimų koordinavimo, o civilinės saugos struktūros koordinavo tarpusavėje veiksmus e, kovojant su nelaimėmis ES viduje ir šį darbą atlieka atitinkami koordinavimo centrai veikiantis valstybėse narėse. Politiniai klausimai priklausomai nuo krizės pobūdžio e, kartais yra susiję su civilinės saugos centrais, kartais ne. Kaip matėte, e, kaip neseniai reagavo prezidentas Obama į potvinius Junktinėse valstijose, tai jis e, e, reagavo iš atitinkamo civilinės saugos centro, o reaguodamas į Bin Ladenio išpolius jis tą darė iš atitinkamos nepaprastosios padėties būstinės, su kokiamis kliūtimis susidurime valstybėse narėse. Svarbiausias klausimas yra patikinti valstybės tarės, kad mes gerbėme kiekvienos valstybės narės civilinės saugos organizavimo struktūrą, atitinkamus teisės aktus ir e, įvykus e, nelaimėms, su kuriamis e, valstybės narės pačios gali susitvarkyti, mes savame suprantama nesikišime. Taip pat turime atsižvelgti į finansinį valstybių narių padėtį, jų biudžeto padėtį ir mes didelį dėmesį skirsime biudžeto lėšų panaudojimo veiksmingumui. Ir čia laikysimės labai griežtos pozicijos, siekdami užtikrinti, kad kiekvienas Europos mokesčių mokėtojų euras būtų išleidžiamas kaip įmanoma veiksmingiau. ES lygmenių tie pinigai bus leidžiami, kuomet tai yra prasminga, valstybių narių lygmenių, kuomet tai yra labiau tinkama. Mūsų reagavimas į arba pagalba po nelaimės. Siekime <clears throat> užtikrinti, kad parama vystymuisi, išskaitant ES techninius pajėgumus, būtų suteikiamas nuo nelaimė nukentėjusioms šalims. Šią srityje įgyveninsime atitinkamas priemonės, siekdami įvertinti po nelaimės uh, Mm, siekdami vertinti mm, atitinkamą mastą po nelaimės, geriau koordinuoti veiksmus, sutinku, tačiau, kad šioje srityje reikia dėti daugiau pastangų ir mes derinsime savo veiksmus su komisijos nariu Piebalks. Pritariu poniai Debrun, kad turime gerbti neutralumo, nešališkumo ir nepriklausomumo principus, teikdami humanitarinę pagalbą, skaitant taip pat ir pagalbą civilinės saugos srityje, kuri teikiama besivystančioms valstybėms, ypač tose sritise, kurios kenčia ne tik nuo nelaimių, bet ir nuo konfliktų. Į šios aspektus visuomet būtina atsižvelgti su dėkinga baronienė Ešton už jos išreikštą paramą šiems principams vykdant humanitarnės pagalbos darbus, teikimo darbus. Pone Dančila, E, atsiprašau, jeigu neteisingai ištariau jos pavardę, minėjo solidarumo fondą. Kartu su komisijos nariu Han rengiame pasiūlymą dėl e, galimybės pasinaudoti solidarumo fondo lėšomis e, nuo nelaimė nukentėjusiose šalyse. Staraisiais metais buvau patekusi į labai nepatogią padėtį, kuomet e, Rumunija ir Moldova nukentėjo nuo potvinių. Moldovoje mes galėjome steigti humanitarinę pagalbą iš karto, o Rumunijai negalėjome. Todėl aš e, palaikau pasiūlymą dėl to, kad solidarumą reikia parodyti žmonėms iš karto po nelaimės. komisijos darbų programos prioritėtų sąraše e, labai aukštai yra įrašyti bandomieji projektai, e, GMS projektas ir busimoje bendroje finansinėje programoje yra numatytas atitinkamas finansavimas. Tikimės, kad parlamentas pritar šiam pasiūlymui dėl bandomojo projekto susijusio su miškų gaisrais. Jis dėja jau baigėsi, tačiau savo pasiūlymą dėl teisės akto mes e, numatysime kažką panašaus, naujo. Kai kurios valstybės narės e, tokiems projektams priešinasi, todėl mums reikia jūsų paramos tam, kad galėtume jas įtikinti, jog reikia tęsti šią veiklą. E, Prieimus atitinkamus teisės aktus, atsiprašau, kad kalbėjau taip ilgai, tačiau buvo užduota labai daug svarbių klausimų, nenorėjau nei vieno jų praleisti. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariai. Dabar žodis suteikiamas pranešėjai Gardinį kalbėti vieną minutę, todėl kad kalbėjote ilgai savo įžanginėje kalboje. Vieną minutę. Grazie, avevo già <laughs> calcolato di restituire quanto avevo rubato all'inizio. Taip, tikrai, pirmininkė, ir neketinau ilgai kalbėti diskusijų pabaigoje. Nelabai ką turiu pridurti prie to, kas buvo pasakyta. Manau, turime galimybę čia užsibriežti didelius tikslus ir savo piliečiams pasiūlyti daugiau Europos tokios Europos, kuri dažnai dėja piliečių akise atrodo nutolusi nuo jų. Čia galime parodyti, kad Europa yra piliečių pusėje. Pavyzdžiui, bendras pagalbos numeris 112 arba sutarties 23 straipsnis, kuriame pasakyta, kad Europos piliečiai turi suvokti, turi žinoti, kad jeigu jie yra kitoje šalyje, kad jeigu jie yra trečiojoje šalyje, jų problemas galės išspręsti bet kurios ES valstybės narės konsulatas ar ambasada. Ačiū. Ačiū, baigiame diskusiją. E, bal, bus balsuojama šiandien 12.30. Dabar kitas darbo tvarkės punktas, pono Kaspari.